dėl pašto paslaugų direktyvos taikymo. Žodis pranešėjai. Pirmininkas atsiprašo, ponas Ferver. Ačiū, mm, kad atsiprašot, bet nėra jau tokio dėlio skirtumo. Gerbiamas pirmininkė, komisijos narė, pašto darbuotojai ES atlieka labai svarbų darbą 2007 metais buvo e, priimta trečioji direktyva dėl pašto paslaugų. Ir tai buvo labai svarbus dokumentas. Tuomet pašto paslaugos vystėsi tinkama e, kryptimi, buvo pakankamai konkurencijos ir nuojose valstybėse narėse. E, vystėsi taip pat pašto paslaugos ir pasiūla mm, ir paklausa didėjo. Žinoma, skaitmeninėje rinkoje e, bendra, bendravimas, komunikacija labai stipriai pasikeitė, negalime to paneigti, bet taip pat reikia suprasti, kad pašto paslaugos, pašto paslaugų tiekėjai, kurie dar prieš dešimt metų labai aktyviai judėjo po visą Europą, jau dabar apsiribojo savo valstybėmis. Mes nenorime taip stabdyti konkurencingumo. Volterą norėčiau pacituoti. Paštas yra gyvenimo praskaidrinimas, nes e, atneša tai, ko nesitikė. Nežinau, kaip galima geriau pareklamuoti pašto paslaugas. Nuo paskutinio praeito amžiaus dešimtmečio mes esame susitarę, galime prisiminti ir pirmąjį pranešėją dirbusi su pašto paslaugų direktyva. Taigi mes jau nuo senai esame susitarę, kad reikia gerinti sąlygas pašto paslaugoms, nes visi norime e, gauti geras pašto paslaugas net ir e, tolimiausiose regionuose, periferijoje, e, salose, kalnuose. Pašto paslaugos turi būti kokybiškos. Tačiau po dešimties metų matome, kad ne visur Ne visose valstybėse narėse tos pašto paslaugos yra tinkamai teikiamos. Aš nustebau, kad vienoje e, šalyje 25 procentai e, gyventojų pasakė, kad nėra patenkinti paslaugomis. Universalius pašto paslaugų tiekėjas yra reikalingas, bet reikia ir tam tikrų reikalavimų. Yra daug kalbama ir apie PVM. E, E, nuolaidas. Yra daug kalbama apie tai, kad nėra pakankamai konkurencingumo. Bet tie, <clears throat> kurie e, turi nuolaidą PVM, e, neturėtų visgi branginti paslaugų ir turėtų tas paslaugas tobulinti, nes tai irgi yra labai svarbu. Taip pat yra svarbu sukurti vienodą, e, vienodas taisyklės visoms pašto paslaugas teikiančioms įmonėms. E, taip pat norime, kad komisija stipriau paspaustų nacionalinės e, atitinkamas institucijas kad visose valstybėse narėse ši direktyva būtų įgyvendinta. Norėčiau padėkoti ypatingai šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų darbą. Buvo gana sudėtinga, nes iš tos komandos, e, kuri dėrėjosi 2007 metais, tik tai aš likau ir, ir dar vienas šešėlinis pranešėjas. Kiti žmonės pasikeitė, bet tikiuosi, kad šiandien mes nusiųsime aišku signalą dėl universalių pašto paslaugų. Ačiū. Ačiū, ponė Ferberi. Komisai, komisijos nariai Dombrovski, žodis jums. Pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, norėčiau padėkoti už jūsų pranešimą savo iniciatyvą. Ačiū ypač pranešėjai ponui Ferberiui. Ačiū ir komitetams už nuomonės pašto paslaugus svarbus ekonomikos sektorius 14 e, metais 500 milijonų e, siuntinių ir 64 milijardai laiškų buvo išsiusti Europos Sąjungoje, tačiau sektorius keičiasi tais pačiais metais, laiškų skaičius siunčiamas Europos Sąjungoje sumažėjo beveik 4 procentais. Kai kuriuose valstybėse narėse tas sumažėjimas kur kas rimtesnis. Danijoje, pavyzdžiui, 14 procentų sumažėjo, o Italijoje daugiau negu 9 procentais. Kita vertus, siuntų skaičius sparčiai auga dėl elektroninės priekybos. Elektroninės priekybos gerinimas tarp valstybinių lygmenių vienas iš e, nes rinkos e, darbo atverkės e, tikslų. Uh, Pirma, e, šiek tiek apie pašto paslaugų direktyvą. Kaip žinote, e, pašto paslaugų direktyvos senimo ataskaitą patvirtinome apie pernai metų pabaigoje padarėme išvadą, kad reikia atlikti sektoriaus analizę, nusprendėme skelbti statistiką kiekvienais metais ir, ir 14 metų ataskaita buvo paskelbta birželio mėnesį komisijos tinklavio komisija, tai e, taip pat E, stengiasi automatizuoti duomenų rinkimo procesą, kad būtų galima greičiau skelbti ataskaitas mašto paslaugų direktyvai reikalauja, kad e, siuntos ir laiškai būtų pristatomi penkias dienas per savaitę, išskyrus iškines aplinkybės, tai tačiau piliečiams pereinant prie elektroninės komunikacijos būdų ir laiškų skaičioj mažėjant, iš tiesų jų pristatymas kiekvieną dieną tampa vis brangesnės, pavyzdžiui, 20 gramų laiškų pristatymas sudarė 75 procentus ir e, iš tiesų reikia prisitaikyti prie vartotojų poreikių, bet kartu išlaikyti paslaugų tvarumą, pavyzdžiui, mažiau valstybių narių. E, e, dabar uh, įtraukė universalių paslaugų prievalę laikraščių prestavimą ir daugiau valstybių, mažiau valstybių narių dabar reikalauja, kad būtų siuntos pristatomos šešias dienas per savaitę. O, o, penkias. E, iš tiesų, kompensavimą reikėtų apriboti to, kas visiškai būtina, negalima iškreipyti konkurencijos. Uh, ataskaitoj e, priedę pateikiame e, e, skaičiavimą, kurį laikome atitinkantį direktyvą ir pranešime savo į save pripažįstama, kad reguliavimo institucijos atlieka svarbu vaidmenį gyvenę direktyvą. Dešimtaisiais įsteigėme Europos reguliavimo institucijų grupę na, kad būtų galima analizuoti gerąją praktiką ir ją keistis tarp Europos reguliavimo institucijų. Vertiname grupės darbą, gyveninant pašto paslaugų direktyvą. Grupė taip pat atlieka svarbu vaidmenį teikdama pasiūlymus. Uh, dėl reglamento. Dabar grįšiu prie siuntų pristatymo. Kaip žinote, pasiūlymas patvirtintas gegužės mėnesį, tai buvo dalis paketo priemonių skirtų gerinti tarp valstybinę elektroninę priekybą. Ir iš tiesų siekiama gerinti konkurenciją, kur tose vietose, kur rinka neveikia. Ir buvo pateikta e, pasiūlymų, kaip, e, aš jau, universalių paslaugų tiekėjų pasiūlymas, kad jų paslaugos būtų savykios. Reglamente e, siūlomi veiksmai trijose pagrindinėse sritėse. Pirmiausia, e, tai informacijos e, teikimas apie visas siuntų teikimo bendrovės įsisteigusią valstybėse narėse išskyrus smulkiausias ir tai padės lengviau nustatyti problemas rinkoje. Uh, Antra, skaidresnė taps kainodara ir lygiuojamo institucijos galės lengviau įvertinti kainodarą toliau prieiga trečiųjų šalių taip pat turėtų išskrenti ir iš tiesų tai turėtų būti naudinga piliečiams, sumažėtų kainos ir jie galėtų rinktis iš platesnio paslaugų asortimento, ypač nutolosiose vietovėse. Ir mažmenininkai tokiu būdu galėtų įgyti daugiau klientų. Uh, o paslaugų tiekėjams tai būtų naudinga, nes siuntų būtų daugiau, tai padėti užtikrinti darbo vietas, ypač kaimo ir nutolusiuose vietovėse. Ir pabaigoje trumpai paminėsiu užimtumą, kadangi šį klausimą kelia parlamentas, kaip pažymėta jūsų nuomonė, pateiktoje užimtumo ir socialinių reikalų teto, tai iš tiesų direktyva. Uh, leidžia atspindėti darbo sąlygos leidimo procedūrose. Tai reiškia, kad pašto reguliavimo institucijos gali užtikrinti, kad būtų laikomasi tam tikrų minimalių standartų. Labai ačiū ir uh, įdomu bus išgirsti jūsų nuomonės ir dalyvauti įdomiose diskusijose. Dėkui. Dėkuoju komisijos nariui, dabar ponas Bach. Ačiū, geras pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegai už pranešimą trys svarbus dalykai. Kaip sakė ponas Ferberis, universalumas ir jį išlaikyti dabartinėje formoje, taip pat nacionalinių reguliuotojų vaidmuo ir uh, darbuotojų padėtis. Šis sektorius dabar išgyvena pokyčius ir tai turi tam, tikrų, tam tikros įtakos ir darbuotojams. Reikia kelti jų kvalifikaciją ir atrodo, kad tai vykdoma gana gerai. Pašto sektoriuje labai stipriai keičiasi darbo e, sąlygos, dabar blogėja darbo sąlygos, atsiranda daug terminuotų sutarčių, prastų e, darbo vietų ir taip toliau. Reikia išsaugoti gerą socialinę apsaugą, sveikatos apsaugą, atitinkamą atlyginimą ir darbo valandas pašto srityje. Taip pat reikia stiprinti bendradarbiavimą socialiniais partneriais ir kad konkurencingumas būtų gyvenimas ne e, darbuotojų sąskaita. Ačiū, ponia Anderson. Well, like welcome... Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti socialdemokratų frakcijos vardu šiuo pranešimu, padėkoti noriu ponui Ferberiui ir visiems kolegoms visose komitetuose, kurie prisidėjo prie pranešimo parengimo. Džiaugiuosi geru rezultatu. Prastais metais pašto paslaugos ES pasikeitė. Taip pat išsitobuliojo, iš, išsivystė suntinių rinka. Taigi mes džiaugiamės galimybę, kad e, tokia raida yra dabar vertinama ir nustatomos yra prioritetinės rytis. Mums svarbu pastebėti, kad pašto paslaugų direktyvos peržiūra ir pranešimas teigia, kad nereikia e, privatizuoti universalių paslaugų tiekėjų. Mums reikia prieinamų pašto paslaugų. Tokios teisės turi būti apsaugotos. Taigi visi kartu mes turime pasirūpinti universaliųjų paslaugų įsipareigojimų. Testinumu. Taip pat mes turime pasirūpinti pristatymo standartais, turime pasirūpinti, kad valstybės narės turėtų lankstumo galimybių taikant direktyvą, atsižvelgiant į ypatingas geografinės ypatybės. Aš norėčiau, kad e, būtų pritarta šiam pranešimui. Kom konkurencija pašto paslaugų sektoriuje turėtų stiprinti piliečių teisės, taip pat siūlyti jiems daugiau pasirinkimo galimybių. Tačiau mes neturėtume leisti mums rinktis geriausių dalykų. Pranešime yra sakoma, kad pašto paslaugų liberalizavimas lėmė didžiulius skirtumus tarp atlyginimų. Taip pat pranešime sakoma, kad konkurencingumo stiprinimas neturėtų atnešti žalos. Mes turime saugoti visos sektorio dirbančių žmonių pagrindinės teisės nepaisant nuo pareigybių. Šiame pranešime yra kalbama apie pašto paslaugų direktyvos peržiūrą, tačiau apsipirkimas internetu yra vienas svarbiausių veiksnių, apie jį taip pat yra kalbama. Iš esmės tai yra geras pranešimas ir aš paraginčiau visus balsuoti už jį rytoj. Muchas gracias, señor Van de Kamp. Ačiū, ponas Van de Kamp. Meneer de voorzitter, dank u zeer. <clears throat> Ook ik wil in de eerste. Gerbiamas pirmininkė, Aš irgi norėčiau padėkoti Markusui Ferbus, Ferberiui ir šešėliniams pranešėjams iš transporto komiteto. Norėčiau juos pasveikinti ir padėkoti už atliktą darbą. Pone Dombrovskijui taip, taip pat vidinės rinkos komisijos nariui, kuris dirba šios rytyje labai profesionaliai gali atrodyti keista, kad skaitmeninėme amžiuje mes kalbame apie senamadiškas pašto paslaugas. Bet per pastaruosius mėnesius supratau, kad pašto paslaugos yra be galo svarbios daugybei žmonių visoje Europoje. Ir kalbu ne tik tai apie vyresnio amžiaus žmonės, ne tik tai apie E, tuos, kurie gyvena mažiau apgyvenintose vietovėse, bet kalbu apie įvairiausius žmonės. Mes laukiame direktyvos dėl siuntų ir žinome, kokiu, kokios įtakos tai turi internetiniai priekybai, kuri yra labai stipriai auganti sritis. Norėčiau paklausti, kiek Europos parlamentas yra pateikęs pranešimų dėl įgyvendinimo. Mes dažnai, yra, dažnai dirbame su dideliais paketais, pranešimų savo iniciatyva ir taip toliau, bet ilgainiui Europos parlamentas e, dirbs su teisės aktų įgyvendinimu. Ježis Buzekas apie tai daug kalbėjo, bet man atrodo, kad kol kas taip nėra. Ir norėčiau, kad būtent šitas dokumentas būtų įgyvendinamas. Ačiū, ponė Ajala. Ačiū, ponė Ferveri. Mes tikrai labai džiaugiamės šiuo pranešimu. Jis tikrai yra labai geras ir ateina komisija ir pasiūlo reglamentą, kuriam mes nelabai pritarėm. Aš jūs sveikinu dėl šio pranešimo, bet jau ska, skaitome šį dokumentą turėdami omenyje komisijos reglamentą. Ir ponė Dombrovski, norėjau paklausti, jeigu suprantate, kad kad buvo su, taip skubėta pateikti šios dokumentus. Kodėl jūs nepalaukite ir nepaklausėte parlamento nuomonės, kodėl užbėgote jiems už akių. Mes nepritarėme tam, kad pašto paslaugos ir siuntų sritis yra lyginama su tarptinkliniu ryšiu. Tikrai pašto sritis ir telekomunikacijos neturi nieko bendro. Taip pat norėjau pasakyti, kad kai kurios, kuriomis temomis mes tikrai nepritarsime ir prieštarausime jūsų pasiūlymui. Noriu padėkoti ponui Fermeriui už pranešimą, už tai, kad jisai toks subalansuotas. Taip pat noriu padėkoti, kad pritarėte mūsų pakeitimams. Uh, E, kurių tikslas buvo užtikrinti e, tinkamą pašto paslaugų tiekimą ir kokybiškas darbo vietas. Ačiū, ponė Foster. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Norėčiau padėkoti Markusui Ferberiui už tokį ilgą darbą. Labai džiaugiausi kaip buvo priimta, priimtos mm, išvados po tokio ilgo laiko. E, paštas yra labai svarbus Junktinėje karalystėje nuo e, karaliaus Henriko VIII. Tai buvo labai svarbu ir buvo jau labai senai pradėta e, vienyti pašto paslaugas visoje Junktinėje karalystėje. Ir dabar dabartiniai pašto paslaugos yra jos teikiamos nemokami, pavyzdžiui, akliesiams e, ir panašiai. Taigi mes įgyvename visus reikalavimus, tačiau e, mes negalime palaikyti socialinių punktų. Ne todėl, kad mes nepasisakome už geras darbo sąlygas ar geresnės e, kok, e, socialinės sąlygas, bet dėl aštunto, pavyzdžiui, straipsnio, kur kalbama apie e, transportinės priemonės, e, kurios e, yra didesnio tūrio, mes jau anksčiau balsavome prieš tokią nuostatą. E, Pirmininkė, mes Mes gyvename pasaulyje, kur dauguma, dauguma prekių bus perkama internetu ir ištisą parą. Todėl aš negaliu palaikyti šito pranešimo, nebent 48 straipsnis bus e, išbrauktas ir tikiuosi, kad jo bus atsisakyta iki balsavimo rytoj. Ačiū, ponas Telička. Uh, chairman, uh, uh pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininko pavaduotų, mėly kolegos. Aš manau, kad pašto paslaugos yra komunikacijų klausimas ir ko gero per pastarosius 20 metų niekas taip smarkiai nepasikeitė kaip komunikacijos. Kažin, koks buvo santykis tarp tų e, atvirukų, kurie buvo išsiusti šią vasarą ir žinučių WhatsApp ar Facebook puslapiuose. Pasaulis dramatiškai pasikeitė. Matome, kad daug pašto paslaugų tiesiog yra pasenusios. Aš džiaugiuosi, kad kolega Ferber uh, bandė atsižvelgti ne tik į tai, kas vyksta šiandien, bet ir kas gali vykti rytoj. Būtent taip ir reikia elgtis. Mes turime atsižvelgti į vartotojų lūkesčius, mes turime žengti koją kojant su laiku. Na ir mano nuomonė, tam reikalingi patikimi teisės aktai kurie užtikrintų aukštos kokybės paslaugų teikimą, aišku, su tam tikrų lankstumu. Nepriklausomai, ir aš pabrėžiu, neprikla... taip pat reikia ir nepriklausomų nacionalinių institucijų, kurios stebėtų padėti rinkoje. Rinkoje yra jau seniai e, veikiančių įmonių, yra ir naujų įmonių, yra tokių įmonių, kurios teikia universales paslaugas, yra mažų bei vidutinių įmonių Mes turime taip pat suvokti ir kokias galimybės duoda tarp valstybinės paslaugos. Reikia užkirsti kelią e, protekcionizmui, kuris įsigali kai kuriuose valstybėse narėse. Tai ne pabaiga, tai tik pradžia. Mes dabar laukiame e, komisijos pasiūlymą, apie tai jau kalbėjo komisijos pirmininko pavaduotojas pateikti pasiūlymas dėl pašto paslaugų liberalizavimo. Aš manau, kad mes turime laikytis tų principų, kurie suderinti pranešime. Baigdamas dar kartą dėkoju pranešėjai už bendradarbiavimą. Talička. E, Ačiū, gerbiamas ponė Talička. Dabar žodis ponui Gonzalės Penas, pusantros minutės. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Ponios ir ponai. Iš ties komisija ėmėsi daug pastangų, kad būtų liberalizuotas pašto paslaugų sektorius. Tačiau yra įvairių kitų aspektų, kuriuos turime aptarti. Pavyzdžiui, apmokestinamumas, e, patikimumo kriterijai, dinamiškumas ir darbo vietų kūrimas. Na, žinoma, kaip ir kitose srityse šių tikslų pasiekti nelengva. Taigi turime e, nebūtinai griežčiau laikytis direktyvos nuostatų, o jas pažvelgti lankščiau. Turime suprasti, jog pastaruoju metu vis labiau, vis daugėja skundų, kurios pateikė nauji operatoriai, pasikeitė apskritai e, pačios pašto paslaugos. Turime kalbėti apie jų prieinamumą ir universalumą. Ir šiuose srityse sąlygos pablogėjo. Kodėlgi? O Todėl, kad šiandien siekiama kuo didesnio pelno ir e, užmirštami smulkieji šių paslaugų naudotojai. Pašto paslaugos neveikia taip, kaip turėtų e, ne didžiuosiuose, o mažesniuose miestuose. Taip pat turime pakalbėti apie e, prastėjančias darbo sąlygas ir mažėjantį darbo užmokestį. Taigi kyla klausimas, kadagi ES institucijos pripažins tai, kas yra kartojama daugybę metų, kad liberalizacija šiame sektorėje nepasteisino ir mes turime kažką daryti. Ačiū. Dabar žodis poniai Džiliai Evans. Minutė. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui ir norėčiau padėkoti, kad buvo atsižvelgta į pakeitimus, kurios pateikė mūsų frakcija. Mes rytoj paremsime šį pranešimą. Kaip kolegos jau išsakė, labai svarbu užtikrinti šių paslaugų universalumą, kad e, bent jau penkis kartus e, pašto, e, penkias dienas per savaitę pašto paslaugos būtų užtikrinamos. Taip pat turime užtikrinti šių paslaugų tvarumą. Paštas yra viena iš svarbiausių viešųjų paslaugų. Pastaraisiais metais šios paslaugos ypač e, pasikeitė dėl e, e, skaitmeninių technologijų įtakos. Taigi turime pagalvoti, kaip užtikrinti nediskriminavimo principą žmonių gyvenančių kaimo vietovėse atžvilgių turime užtikrinti paslaugų lygybę. Pranešime taip pat pabrėžiama svarba užtikrinti sąžiningas, teisingas e, darbo sąlygas. E, tai yra susijęs su saugumu kelyje, darbo valandomis ir panašiai. Taip pat turime užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą, ypač kuomet kalbama apie tarpvalstybinės paslaugas. Na ir žinoma, e, pašto paslaugos turi būti prieinamos kainos ir prieinamos visiems. Tai yra pagrindiniai principai. Ačiū. Dėkuoju, ačiū, kad laikėtės jums skirto pasisakymų laiko. Žodis kolegai Deli. Pusantros minutės, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti e, kolegą Ferber. Jis atliko puikų darbą E, viskas puikiai labai pagrista ir išdėstyta, jis buvo labai atviras, e, kai teikėme pakeitimus. E, nenorėčiau leistis į diskusijas dėl esmės. Na taip, elektroninė prekyba tampa vis dažnesnė, tačiau be pašto paslaugų juk ne viskas vyktų sėkmingai. Reikalingos ir klasikinės pašto e, paslaugos, nes siuntinius būtent pristato tas paprastas įprastinis paštas. E, Yra daug sričių, kur pašto paslaugos dar yra reikalingos, tačiau būtina išlaikyti daugiau lankstumo. Džiaugiuosi matydamas šį dokumentą ir puiku, kad atsižvelgti siūloma į vietos specifiką ir kad siūlomos ilgalaikės tvarumo priemonės. Jos yra ypatingos svarbos valstybėms narėms. Kai dėl vidaus paslaugų ir tarp valstybinių paslaugų. Abi šios rytis irgi yra labai svarbios. Mes turime e, turėti skaidrę kainodarą. Šioje srityje dar tebe lieka daug problemų, nes kai kuriuose srityse paslaugų kainos tebe yra labai didelės. E, tačiau reikėtų naudoti naujas technologijas, naudoti, pavyzdžiui, dronus. E, tai padėtų išsiaiškinti, ar tos paslaugos yra tikrai efektyvios ir ko gero tai, tai galėtų būti vienas iš būdų pristatyti krovinius. Ačiū, sako pirmininkas. Kolega Demonti, prašau. Ačiū, pirmininkė. Teisė gauti ir perduoti informaciją yra vienas iš svarbiausių ES politikos ramščių. Universalios pašto paslaugos turėtų būti teikiamos aukštos kokybės ir primtina kaina. E, taip pat turėtų būti dažnai surenkami siuntiniai, laiškai, ypatingo dėmesio nusipelno labiausiai nutolusias vietovės. E, pašto paslaugos tose vietovėse labai svarbios ir siekiant užtikrinti socialinę sanglaudą. Taigi, e, esant atitinkamams e, aplinkybėms, reikėtų numatyti ir didesnį lankstumą tam, kad būtų galima atsižvelgti ir į vartotojų poreikius bei rinkos pokyčius. Kalbant apie universalias paslaugas, tai e, jos užtikrina visuomenės interesus. Na ir taip pat jos turi strateginę reikšmę. Taip pat reikia nepamiršti ir naujų technologijų. E, kaip jau sakiau, svarbu užtikrinti tinkamą lankstumą, tarp, tikram, tinkamą pusiausvyrą tarp lankstumo ir teisės informaciją. Dėkoju toliau kolega Zlotovski, prašom. Szanowni Państwo, rynek. Dėkoju, papirmininkė. Pašto paslaugų rinka keičiasi. Kai kurių pašto paslaugų tiesiog nebereikia, tačiau šis procesas dar nereiškia, kad pašto paslaugos neturėtų būti išlaikytos, kalbant apie laikę perspektyvą. Diskusija turėtų suktis tik apie tai, kokio pobūdžio paslaugas paštas dar turėtų teikti. Rinkos subjektai ar kai kurie iš jų negali konkuruoti šioje rinkoje, nes turi uh, papildomų sąnaudų. Skaitmeninės rinkos vystimasis reiškia, kad uh, E, reikalingas tam tikras reguliavimas susijęs su prekių pristatymu. Tai reiškia, kad galbūt nauji veikėjai ateis į rinką. Tai yra e, labai svarbus aspektas žinoti, kas pateks į rinką, kokios bus tos sąnaudos, kokios bus paslaugų kainos ir kokios bus galimybės teikti paslaugas. Pirmininkas, pirmininkė nutraukė kalbėtojai. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako Merija Kilonin. Noriu padėkoti pranešėjui. Sutinku su jumis. Iš tikrųjų yra būtina teikti tinkamas pašto paslaugas. Ir tai būti teikiama kaip universalioji paslauga. Mums reikia harmonizuoto apibrėžimo to, kas yra universaliosios paslaugos, kad galėtume ir šias pašto paslaugas įvertinti pagal atitinkamus ES standartus. Aš manau, kad E, žmonėms tos paslaugos yra reikalingos ir e, jeigu neliktų pašto paslaugų, dalis žmonių negalėtų e, tų kitokių būdų užtikrinti jų pateikimo, nes pašto paslaugos yra pateikimos ir jų reikia žmonėms visoje Europoje. Pašto paslaugos nėra kokia nors našta, tai nėra tik sąnaudos. Tai yra viena e, iš, vienas iš labai svarbių visuomenės funkcionavimo veiksnių, palaika, padedant palaikyti visuomenės ryšius. Dėkoju. Dėkoju, toliau kolega Dorfman pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už šį pranešimą. Ten kalbama apie tai, kokios svarbios yra universalios paslaugos. Kasdieninis pašto pristatymas yra dalis gyvenimo kokybės. Ne vien tik tais miestuose, kur gyvena daug gyventojų, bet ypač kaimuose ir nutolusiuose regionuose, kur gyvena nedaug žmonių. Šiandien jau yra numatytos kai kurias išimtis. Tas išimtis reikia taikyti atsargiai E, tikrai nereikia būti pernelyg dosniems. E, štai toje šalyje, Italijoje, kur aš gyvenu, Italijoje, e, yra taisyklė, kad 20 procentų gyventojų yra taikoma išimtis dėl universaliųjų paslaugų. Mano regione yra 160 savivaldybių ir tik 116 savivaldybių, bet tikrai ne visose kiekvieną dieną pristatomas paštas, kai kur paštas pristatomas tik kas antrą dieną. Jeigu, pavyzdžiui, kokia sąskaita atvyksta e, diena vėliau, tai nieko toko, bet jeigu diena vėliau atvyksta e, laikraštis, tai jau didesnė problema. Taigi mes turime būti labai atsargus, e, kai kalbame apie universalias paslaugas pašto įstaigos turi prisimti įsipareigojimus laiku pristatyti paštą. Taigi čia reikėtų elgtis tikrai atsargiai. Ačiū. Žodis. Ponui Liberatski. Labai ačiū, gerbama pirmininkė. Norėčiau priminti, kas buvo pasakyta. Iš tiesų, paštas yra viešosios, e, vieš, e, viešųjų paslaugų tipas. Be pašto paslaugų tam tikra žmonių dalis yra tiesiog išstumiama iš visuomenės ir to mes turėtume vengti. Nepamirškime, jog Mes turime užtikrinti tiek ekonominę, tiek geografinę e, prieigą, sąlygas gauti pašto paslaugas. Na ir žinoma, tai yra glaudžiai susiję su kokybės klausimu. Neturėtume bejo, bijoti konkurencijos. Iš ties, pavyzdžiui, Lenkijoje buvo pasiūlytos pigesnės paslaugos, Jas pasiūlė naujas operatorius. Buvo pasiūlyta tiesiog paštą e, pristatyti per mažas vietinės parduotuvėlės ir taip pavyko sutaupyti nemažai pinigų. Taip pat labai svarbu užtikrinti geras darbo sąlygas. Tad aš taip pat pritariu e, tiems, kas apie tai kalbėjo. Ačiū. Pone Gerling, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš atstovauju žmonės iš kaimo vietovės. Ir ten situacija iš ties yra labai neraminanti. Ten pusę milijono žmonių yra remiami iš ES finansavimo lėšų. Turiu omeny žmonės gyvenančius labai atokiose vietovėse ir ten pašto paslaugos yra labai svarbios. E, Šiuos žmonės e, gina Junktinėje karalystėje 2011 metais prist, e, priimtas įstatymas dėl pašto paslaugų užtikrinimo. Tačiau, nepaisant to, kyla daugybė įvairių problemų ir iššūkių. Pašto paslaugų tiekėjai turi būti labai lankstus ir sugebėti prisitaikyti prie kintančių e, aplinkybių ir kintančios paklausos neturėtų būti jiems uždėta papildoma reglamentavimo našta. Todėl aš manau, jog turėtume atmesti pasiūlymus dar griežtinti pašto paslaugų e, tiekimo praktiką. Dėkoju, ponios Rosos Tun nėra salėje ir e, jeigu jie tai suteiksime žodį jai vėliau, o dabar norėčiau sutikti E, suteiksiu žodį, jei kai jinai grįžys salę, dabar ponė Štainų. Prašau, minutė. Um Ačiū pirmininkė, mes kalbame ne vien tik tais apie konkurencingumą, kalbame ir apie patenkintus klientus. Tam, kad klientai būtų laimingi, patenkinti, turi būti sukurtos ir padoros darbo vietos. Mm. Užimtumo komitete buvo kalbėta apie šį pranešimą, buvo pasiektas e, tikrai platus susitarimas, buvo išsakytos e, pozicijos. Kaip sakiau, susitarimas buvo pasiektas, taip pat ir buvo į pranešimo rengimą įtrauktas ir transporto komitetas. Konkurencingumas labai įtakoja ir darbuotojus. Mes reikalavime, kad būtų sudarytos jiems sąžiningos darbo sąlygos. Matome, kad daug savarankiškai dirbančių asmenų uh, dirba gana sudėtingomis sąlygomis. Problemas yra labai aštrios ir mes dėl to turėtumėm pasistengti užtikrinti geras sąlygas E, socialinės, aukštus socialinius standartus, nes e, tai turės įtakos ir e, pašto paslaugų ateičiai. Persvan, tašai. Dėkui vėl. Pone Žitnanska. Ačiū, pirmininkė. Dabar matome, kad vis mažiau yra siunčiama laiškų, bet vis tiek per metus yra išsiunčiami tūkstančiai laiškų. Ir taip pat paštas nepraranda savo svarbos ir dėl klestinčios elektroninės priekybos. Pašto paslaugomis turi teisę naudotis visi. Dabar pašto paslaugų kainos mano šalyje yra brangios. Pavyzdžiui, norint išsiųsti siuntinį, mums tenka mokėti daugiau negu kad Vokietijoje arba Švedijoje. Uh, Aš tikiuosi, kad e, pašto paslaugų operatoriai užtikrins, kad visi galėtų naudotis pašto paslaugomis. Ačiū. Éppen azt akartam mondani, hogy... Dėkoju. Perėsime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Kolega Marijas Regis atėjo paskutiniu momentu. Tad žodį suteiksime ir jam dar prieš spontaniškus pasisakymus. Prašau, kolega. Ačiū, pirmininkė. Pašto paslaugos yra be galo svarbios um, vystantis ekonomikai. Tai yra novatoriškas sektorius, kuris e, dabar vystosi, valstybėse narėse, tai yra viešųjų paslaugų sektorius. E, viešųjų paslaugų sektorius net ir šiais sunkiais finansiniais laikais gali būti konkurencingas ir tenkinti piliečių poreikius. Kalbant apie atskiras valstybės narės, reikėtų siekti užtikrinti e, kad e, paslaugos būtų teikiamos panašiomis sąlygomis, bet tai jokių būdų nereiškia, kad galima kištis į nacionalinių institucijų kompetencijas. Taip pat svarbu užtikrinti ir aukštą pašto paslaugų kokybę. Kalbant apie aukštą kokybę, e, labai svarbu, kad paštas ir siuntos būtų pristatomi laiku. Dombrovskis, Alelnak úrnak. Dėkoju e, kolegė Tun neatėjo, tad suteiksim žodį komisijos vardu kolegai Valdžiui Dombrovskijui. Prašau, ponė komisarė. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Aš susidomėjimu išklausiau diskusijų metu išreikštų nuomonių. Tai rodo, kad yra labai svarbu visiems, kad pašto paslaugos būtų patikimos ir prieinamos visiems Europos Sąjungoje E, tai yra svarbus dalykas. Paštas taip pat yra svarbus darbdavys, įdarbinantis daug žmonių. Pašto rinka keičiasi ES. Galiu jums, jūs patikinti, kad ES stebi pasikeitimus pašto rinkoje. Europos parlamentas sutinka, kad e, e, turime laikytis universaliosios paslaugos teikimo prievolės. Pašto atveju taip pat. Ir be abejo, mums reikia geresnių pašto paslaugų teikiamų atskiruose valstybėse narėse ir juose visose kartu paėmus. Tarp valstybinė ta paslauga turėtų būti taip pat plėtojama. Europos komisija išklausė Europos parlamento nuomonių po Europos komisijos e, pateiktos darinės ataskaitos 2013 metais. Pašto siuntų pristatymo dokumentas buvo priimtas 2000. E, 16 birželį. Ten yra kalbama apie skaitmeninės rinkos priemonę stiprinant elektroninę prekybą. Ehm, turime čia nepainioti e, tame dokumente esančių nuostatų su e, tarptinklinio ryšių paslaugų kainų mažėjimu. Bet elektroninės prekybos rytie taip pat reikalingi tam tikri pasikeitimai. Mes Jau ap, esame aptarę su taryba šį reglamentą ir lauksime nekantriai bendro darbo su Europos parlamentu prie šio reglamento. O tuo tarpu dėkoju visiems, kad išklausėte. Pirmininkė dėkoju. O dabar suteiksiu žodį pranešėjui kolegai Ferber. Diskusijos apibendrimui, prašau. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, mėly kolegos, mielos kolegės, visų pirma, ačiū visiems, kurie sudalyvavo diskusijoje. Paaiškėjo, kad tikrai prasminga e, pakalbėti ir apie pašto paslaugas. Dabar galiojanti e, direktyva turėjo iki 13 metų būti gyvendinta visose valstybėse narėse. Komisija yra įpareigota pateikti ataskaitą apie direktyvos įgyvendinimą. Na, o Europos parlamentas e, turi teisę pareikšti savo nuomonę apie komisijos ataskaitą. Tenka apgailestauti, kad kolegos iš Junktinės karalystės e, e, nori ne tik išstoti iš ES, bet negalėjo pritarti ir šiam pranešimui. Tikrai dėl to labai gaila. GUE frakcija laikėsi nevienodos pozicijos, tai atsispindi ir pakeitimuose. Mano frakcija tiems pakeitimams nepritars. Jeigu nuomonės išsiskiria, teks balsuoti, pažiūrėsime, kokie balsavimo rezultatai. Aš esu iš tokio regiono, kur yra ir gerai įsitvirtinęs antrasis pašto paslaugų operatorius. Jis ypač aktyviai veikia kalnuotose vietovose, vietovėse. Svarbu sukurti tinkamas sąlygas tokiai veiklai. Mes taip pat girdėjome, kad yra ir tokių regionų, kur pašto paslaugos dar nepakankamai gerai teikiamos. Taigi komisija savo ataskaitoje turėtų nurodyti, kad nacionaliniai e, reguliuotojai turėtų pasirūpinti tuo, turėtų kontroliuoti ir tinkamai gyventinami ES teisės aktai. Tradiciniai pašto paslaugų teikėjai bandė kovoti prieš tą direktyvą, ypač kai kalbama apie atlygį už tarpvalstybinį pašto paslaugų teikimą. Pavyzdžiui, jeigu aš noriu iš savo regiono išsiųsti e, iš savo apygardos į Briuselį, jis turėtų kainuoti, tik, turėtų kainuoti tiek pat, kiek ir mano apygardos viduje, bet kol kas kainos dar labai skiriasi. Aš tikrai labai džiaugčiausi, jeigu visoje Europoje būtų taikomi vienodi pašto paslaugų tarifai. Ačiū. Gerbiami parlamentarai, diskusijos šio klausimu baigtos, balsavimas.